the interinstitutional agreement we will have to put also this condition that the commission is not Labą dieną. E, atrodo, kad komisija neteina ir jie mums neleidžia pradėti posėdžio. Kolegos dar tik po 3.10, gal dar 3 minučių galim palaukti, bet atėjo ministras, todėl gal galėtume pradėti posėdį. Kaip žinote, mūsų darbo atverkėje yra būtent dabar ir numatytas e, debatas su E, Rimantu Šadžiumi, e, tarybai pirmininkaujančios valstybės finansų ministru. Noriu paprašyti ministro e, pristatyti prioritetus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad susidarė labai gera tradicija Europos institucijose, ne tik, parlamente, ne tik parlamente, bet ir taryboje, pradėti valstybės pirmininkavimą pirmiausia pristatyti e, prioritetus tos valstybės gimtaja kalba. Todėl aš paprašyčiau užsidėti ausinės. Aš pradėsiu gimtają kalbą. Gerbiama pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, didžiai gerbiami Europos parlamento nariai, ponai ir ponios Man didelė garbė dalyvauti šiame susitikime, kaip ir kituose susitikimuose Europos parlamente ir pristatyti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetus. Šiame komitete susijusius labiausiai su sanglaudos politika ir makroregioninėmis strategijomis. Lietuvos finansų ministras atsakingas už šias politikos rytis. Taip yra ne visose valstybėse, tačiau manau, kad e, tai tik tai padidins reikšmingumą tų klausimų, regioninės politikos klausimų, kurie yra Europos darbo tvarkėje, kad jie taptų reikšmingi ir Lietuvos pirmininkavimo darbo tvarkėje. Žinoma, kitaip ir būti negali. Šiandien norėčiau pasidalinti tam tikromis mintimis, kaip artimiausiais mėnesiais, artimiausią pusmetį turėtų būti sprendžiami mūsų visų bendri uždaviniai. Lietuva pirmininkaus ES tarybai pirmą kartą ir sieks, kad jos pirmininkavimas nors mes tai darome su minimaliais resursais, kad mūsų pirmininkavimas būtų veiksmingas, norime konkrečių rezultatų ir jų sieksime. Trys pagrindiniai Lietuvos pirmininkavimo tikslai - tai patikima, auganti ir atvira Europa. Credible, growing and open Europe. Šie tikslai apima visą ES darbotvarkę. Esu tu labai įstikinęs. Be abejo, kiekvienas, kiekvienoj konkrečioje srityje kiekvienas ministras turi savo prioritetus. Finansų ministrui ir ekofino tarybai, kuriai man teks garbė pirmininkauti, turbūt Europos patikimumas finansų rinkų, investuotojų pasaulio akise svarbiausias prioritetas. Tačiau manau, kad auganti Europa yra pats svarbiausias prioritetas mums visiems. Visose srityse. Be abejo ir atvira Europa. Vakar pirmininkavau pirmajam Ekofino tarybos posėdžiui ir jame turėjau garbės pasveikinti dvi valstybės - Kroatiją kuri tapo 28-ąją mūsų šeimos nare. Ir Latvija, kadangi priėmėme teisės aktus, būtinus Latvijai įstoti į eurozoną. Manau, tai didžiai simboliški įvykiai, kadangi jie parodo, kad eurozona gyva, jinai turi gerą perspektyvą, Europa yra gyvybinga Europos projektas turi savo perspektyvą ir matyt dar daug neatskleistų vidinių resursų. Pademonstruoti visam pasauliui tai yra labai svarbu. Mums tenka pirmininkauti vis dar ekonominių iššūkių kupinais laikais. Todėl fiskalinė konsolidacija yra reikalinga viešųjų finansų tvarumui gražinti būtinas mūsų šalių ekonomikos pertvarkymas, siekiant pagerinti šalių konkurencingumą, bet ir Europos konkurencingumą pasaulyje. Tačiau pagrindinis mūsų tikslas be abejo - ekonomikos augimas. Mūsų darbo tvarkėje finansų rinka, mokesčių sfera, kitas ekonominės sferas apimantis teisės aktai Bet augimui mes turime turėti ir konkrečių instrumentų. Sanglaudos politika vienas iš svarbiausių tokių instrumentų. Dabar detaliau pereisiu prie mūsų konkrečių prioritetų sanglaudos politikos rytyje ir pereisiu į anglų kalbą. I now switch to English just to discuss. Perinu prie anglų kalbos, kad pristatyčiau tolesnius prioritetus detaliau ir pristatysiu Lietuvos e, pirmininkavimo prioritus sanglaudos politikoje. Taigi sanglaudos politika iš esmės yra ekonomikos augimo ir užimtumo politikos darbo atvarkės e, esmė. Ji ne tik ženkliai prisideda prie ekonominių, socialinių ir teritorinių skirtumų mažinimo, kurių, o tų skirtumų dar Europoje yra daug, bet ir e, daro teigiamą poveikį bendram ekonomikos augimui. Ne tik atskiruose regionuose, kuriems e, aukimo potencialo trūksta, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Bendroji rinka be abejo yra Europos Sąjungos pagrindas. Viena iš priežasčių, kodėl sanglaudos politika yra reikalinga, kodėl regionų politikos klausimai yra nuolat aptariami, yra ta, kad reikia užtikrinti veiksmingą e, bendrosios rinkos egzistavimą. E, vieningos bendrosios rinkos efektyvumas bus užtikrintas, jeigu bus e, kur gaminti prekes ir paslaugas ir galimybių tai padaryti, bet taip pat turi egzistuoti pardavimo galimybių. Taigi reikia šioje grandinėje abiejų pusių. Sanglaudos politikos papildoma vertė jau daug kartų išaugo šiais e, sudėtingais laikais. Kai kuriuose valstybėse ji buvo pagrindinė priemonė leidusi įveikti ekonominę ir finansų krizę. Lietuva, mano gimtoji valstybė, nėra išimtis. Europos struktūriniai fondai labai ženkliai prisidėjo prie e, šių trūkumų pašalinimo. Mes žinome, kad trūko e, viešųjų pinigų Ir ta politika toliau tebe tarnauja uh, e, uh, e, dar toliau prisideda prie to, kad mes išbristume iš tos dobės, kurioje ilgą laiką buvome. Tokia padėtis susidarė ne tik Lietuvoje, labai daug šalių išgyvena tokias e, aplinkybės, ypač tos šalis, kurios Europos Sąjungos 2004 metais arba vėliau. E, verslo įmonių galimybės e, gauti finansavimą, eksporto propagavimas, investicijų skatinimas, energetijos efektyvumo didinimas ir nedarbo mažinimas. Tai yra tikslai, kurių mes galime pasiekti sanglaudos politikoje. Todėl mes iš tiesų negalime e, savo leisti dėlsti ilgą laiką. Mes turime įgyvendinti konkrečius veiksmus, turime patvirtinti konkrečius teisės aktus, kurie suteiktų galimybę šių tikslų pasiekti. Nepamirškime, kad 2014 m. sausio 1 dieną prasidės naujoji finansų perspektyva. Taigi toks yra mūsų bendras iššūkis be delsimo, be pertraukų mes turime pakoreguoti esamą sistemą, kad sanglaudos politikos priemonės pradėtų deramai veikti laiku. Taigi dėrybų užbaigimas ir naujų sanglaudos politikos reglamentų įsigaliojimas yra vienas iš pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo tikslu, tikslų. Ir čia aš norėčiau pasiūlyti, turėdamas būtent galvoje tą sudėtingą nūdieną, kad neapsiribu, ne, neužstriktume ties detalėmis, galvotume apie bendrąjį tikslą. O bendrasis tikslas yra labai aiškus. Turime daugiau negu 300 milijardų struktūrinės pagalbos eurų uh, suteikti verslo įmonėms, bedarbiams, tiems, kuriems reikia geresnio išsilavinimo. Tai turime skirti sanglaudos politikai, infrastruktūros gerinimui, kur e, tos infrastruktūros yra nepakankamai arba kur yra labai prastos e, būklės. Taip pat e, šiame kontekste svarbu pažymėti, kad reikia ir antrinių teisės aktų, kurie negali būti sukurti, kol mes neapsvarstysime pagrindinių reglamentų pakankamai. Taigi darbo tvarkė iš tiesų yra labai e, griežta, su labai griežtais terminais. Dar vienas pastebėjimas dėl e, dabartinio bendro reglamento. Jis į mūsų darbo tvarkę taip pat įtrauktas ir laiko lieka nedaug ir mes turime stengti sušvelninti ekonomikos krizės padarinius tam tikrose valstybėse narėse, kurioms ta pagalba labiausiai reikalinga. Mes norime, mes, pirmininkaujantį Lietuvą, norime pasiekti susitarimą tarp bendrųjų teisės aktų rengėjų šio klausimu e, kuo greičiau, kadangi šis klausimas iš tiesų yra netidėliotinas. E, pagal naująjį E, programinį laikotarpį. E, mūsų pirmininkamo programoje labai e, smarkiai yra akcentuojamos regionų strateginės programos, makroregioninės strategijos, ypač Baltijos jūros strategijos regiono strategiją. Pirmoji ES e, strategija, kurią tarp kitko inicijavo ir iki šiol e, kontroliuoja Europos parlamentas. Remdamiesi komisijos ataskaitomis, pirmininkaujančios valstybės atstovai pradės organizuoti diskusijas taryboje. Mes norime, kad būtų įvertinta pažanga padaryta visose makroregioninėse strategijose. Ypatingą dėmesį sutelksime į teikiamą strategijų pridėtinę vertę. Kartais matome, kad tos pridėtinės vertės trūksta ir tai yra pagrindinė makroregioginių strategijų problema. Ir dar kartą aš noriu pripažinti, kad Europos parlamentas e, makroregioninių strategijų klausimų yra svarbus, e, svarbi varomoji jėga. Taigi mes e, lauksime Europos parlamento nuomonių ir komentarų. Aš manau, kad yra užmėgstas ryšys tarp e, nacionalinių parlamentų tarpusavyje, taip pat ir su Europos parlamentu. Ir tie kontaktai yra mums labai svarbus šiuo požiūriu. Man malonu pranešti, kad lapkričio 11-12 dienomis Vilniuje įvyks ketvirtasis metinis ES Baltijos jūros regiono strategijos forumas. Be abejo, tai yra svarbiausias renginys mums, jame mes galėsime aptarti bendrasias problemas. Ir mes širdingai kviečiame jūs, gerbiamą pirmininkę, ir jūsų kolegas E, visus, kurie nori dalyvauti tame forume, kad pakalbėtume apie pridėtinę vertę, kuri taip pat yra reikalinga šiai strategijai, kaip ir kitoms strategijoms. Dar vienas e, svarbus renginys, kuris įvyks šiek tiek vėliau, taip pat lapkričio mėnesį, yra neformalioji ministrų e, atsakingų už sanglaudos politiką uh, konferencija, susitikimas, jį vyks lapkričio 26 dieną. Manau, kad tai bus puikia proga apibendrinti pasirengimą naujajam programiniam laikotarpiui rezultatus. Tačiau aš manau, kad šis neformalus ministrų susitikimas bus puikia proga produktyviai padiskutuoti su Europos parlamento nariais. Todėl, gerbiama pirmininkė ir mėlėjai kolegos, aš jūs taip pat nuoširdžiai kviečiu dalyvauti tame renginyje nes jis yra svarbus. Ir paskutinis mano pastebėjimas. Labai svarbu pripažinti ankstesnių pirmininkavusių valstybių pastangas ir darbus. Mes norime savo veikloje užtikrinti testinumą. Esame labai dėkingi Airijai, kuri e, pirmininkavo tarybai, kaip ir jos pirmtakėms dalyvavusioms rengiant naująjį programinį laikotarpį. Taip pat širdingai dėkojame Europos parlamentui ir regionų plėtros komitetui, jos pirmininkiai, jo pirmininkiai ir e, už jos asmenės pastangas šio požiūriu ir pranešėjams. Aš galiu Jūs patikinti, kad veiksmingas bendradarbiavimas su Europos parlamentu kaip vienu iš teisės aktų rengėjų yra mano asmeninis e, prioritetas, ne tik su regionų komitetu, bet ir su kitais komitetais, kurie dirba e, mano srityje. Aš asmeniškai įsipareigoju užtikrinti, kad šis bendradarbiavimas vyktų sklandžiai. Aš e, suprantu ir mūsų komanda puikiai supranta, kokią didelę reikšmę atlieka Europos parlamentas ir e, jo vaidmuo vis stiprėja. Tai atspindi ES bendrą kilimą. Kitais metais e, bus Europos parlamento rinkimai. Bet aš vis dar tikiuosi, kad e, rinkimų kampanija bus ne kliūtis, o papildoma paskata dirbti mums kartu produktyviai. Mano mm, sekretariatas, mano komanda jau perėmė dėrybių vairą iš airijos kolegų. Jau prasidėjo trilogai. Kaip tik šiomis dienomis, Liepos mėnesį, dar mūsų laukia visa eilė trilogų regionų politikoje vėliau. Jau rytoj pradėsime vieną jų. Jau e, planuojame e, griežtą rugsėjo mėnesio darbo atvarkę. Jeigu iškils kokių, iš kokių techninių klausimų, aš e, jau planuoju sustikti su e, techniniais ekspertais e, rūpjūčio mėnesį. Taigi esam pasirengę eiti į priekį, tęsti mūsų bendras pastangas, kad galėtume tarnauti Europos žmonėms. Todėl dar kartą gerbiamą pirmininkę dėkoju Jums kaip ir jūsų kolegoms, Europos parlamento nariams, už galimybę šiandien su jumis pasikeisti nuomonėmis. Labai mielai išklausysiu jūsų e, minčių apie regionų politikos problemas. Žinoma, pirmininkauti šalis e, turi būti neutrali per trialogus, e, per diskusijas vykstančias taryboje, o mes stengiamės būti sąžiningi tarpininkai, kompromisų siekėjai. Bet e, kad taip atsitiktų, labai svarbu e, sukurti tam tikrą kontaktų tinklą, e, gerai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis pusėmis. Ir ministrai, su ministrais, aš pats su kitų valstybių finansų ministrais palaikau gerus ryšius, taip pat ir su vyriausybių nariais kitais, bet ir su atitinkamu Europos parlamento komitetų kolegomis. Taigi aš tikiuosi gero bendradarbiavimo ir tikiuosi, kad aš išgirsiu jūsų nuomonės, vertinsiu jūsų pozicijas ir pamastymus, e, kurie leistų iš esmės pagerinti mūsų bendradarbiavimą. Ačiū. Minister, for... Labai ačiū ministra už jūsų pasisakymą, kuris yra gana padrasnantis dėl e, jūsų planų atsidavimo ir tikimės, kad jums, jūsų pirmininkavimas bus sėkmingas, ta prasme, kad galėsime padėti vieni kitiems, kuriant politikos pamatus iki sausio mėnesio, nes Europai, kaip sakėte, reikia augimo. Dabar pradėsime nuo koordinatorių, EPP, Lambertas Van Nistelrojus. Trumpas, trumpas pasakymas EPP vardu. Dėkojame Jums, kad atvykote pas mus apskėsti nuomonėmis. Aišku, lūkesčiai mūsų e, iš bendradarbiavimo yra dideli. Šįryt balsavome visų rezultatų susijusių su ankstesnėmis pirminkaujančiamis šalimis, e, dokumentų, kuriems pritarė taryba ir komisija. E, požiūris yra pozityvus, nes mums ir mums reikia tokio požiūrio, požiūrio, tačiau mums reikia, aišku, užbaigti tuos darbus, kurie yra inkorporuoti į, aišku, pirmiausia, į daugiametę finansinę programą, bet jie taip pat yra, yra atskiri teisės aktai. Jūs minėjote, kad makrofinansinė situacija gali būti sudėtinga, yra dalykų susijusių su išankstiniu finansavimu, kofinansavimu, tuos klausimus reikės spręsti. Vienas dalykas, jūs sakėte, kad lapkričio 26 dieną įvyks neformalus neformali ministrų konferencija. Aš norėčiau, kad moksliniuose tyrimuose ir plėtroje, pavyzdžiui, turime 2020 metų horizonto programą. Yra ten kažkiek milijardų. Mes peržiūrėjome sanglaudos politiką, mokslinių tyrimų programą, turime strateginį planą. Mes sutarę esame, kad reikia protingos specializacijos e, programų, taip pat tematinės koncentracijos ir sustiprinti tuos regionus ir valstybės narės, kurios ar kurie pasirinko derinti švietimą, geriau panaudoti esamus pajėgumus įtraukiant e, privatųjų sektorių. Būtent čia viskas turi vykti. vykti. Ne viešojoje pusėje. Aišku, ji yra svarbi politikos kūrimui, tačiau e, e, viešasis sektorius neturi pinigų. Aš norėčiau, kad mes ne tik kalbėtumėmės tarpusavyje ir dėkotume už kvietimus susitikti. Mes atvyksime pas jūs, ačiū. Tačiau reikia kalbėtis ir reikia tą ministrų konferenciją renkti su tais, kurie užsima moksliniais tyrimais ir plėtra ir kurie visą tai priartina prie darbo vietų, kurimo tas naujoves. Reikia atsikratyti tų kažkokių tai ramščių. Parlamente sakome, kad gavome per mažai pinigų mokslams tyrimams ar panašiai. Ne, priemonių mes turime pakankamai, tačiau reikia tas lėšas panaudoti protingiau, kaip numatyta bendroje strateginėje programoje. Jūsų tekste aš mačiau, kad jūs planuojate panaudoti tokį labiau integruotą požiūrį. Ar imsite kažkokių naujovių, ar eisite to, to pačiu keliu, kuris sukurtas jau seniai? Ačiū. Lambertai, ar ministras norėtų atsakyti į Kiekvieną klausimą ar sugrupuosime jas? Taigi dabar socialistai Konstanca Kraul. Ačiū, Danutė, ponia ministrė. Aš sėdžiu į čia. Labai malonu, kad įmanoma apsikeisti nuomonėmis su nauja pirmininkaujančia valstybė. Aš e, esu atsargiai optimistiškai nusiteikusi kad dėl to, kad pirmieji trišaliai sustikimai pirmininkaujant Lietuvai e, buvo tokie šviežiai dinamiški ir e, sėkmingi. Atvirai pasakysiu, kad aš kaip pranešėja dirbu jau dėl bendrojo reglamento, dirbu su ketvirtąją pirmininkaujančią valstybę. Ne kiekviena pirmininkaujanti valstybė buvo tokia lanksti ir atvira, kaip jūsų, kalbant apie trišalius susitikimus. Aš taip pat e, sakyčiau, kad pirmą kartą deruosi su mišre komanda. Tai yra, yra daug daugiau pirmininkaujančios valstybės komandoje moterų eksperčių negu kad anksčiau. Ir tokia mišresnė komanda iš tikrųjų yra gerai. Mes čia parlamente atrodo irgi esame mišri komanda, ar ne? Nuo Danijos pirmininkavimo parlamentas e, ne vieną kartą sakė, kad visose darybose, kurias vykdo pirmininkaujantį valstybę su parlamentu dėl daugiametės finansinės programos, 80 procentų visų darybų yra susijusios su dalykais, kurie tiesiogiai susiję su sanglaudos politika. Ir todėl e, tai reikia daryti ne daugiametės finansinės programos rėmose, o būtent e, bendro sprendimo procedūros rėmose likusieji 5 procentai, dėl kurių negalime balsuoti pagal bendrąjį reglamentą, tai, kaip sakė Lambertas, makrofinansinės sąlygos, šaksnis finansavimas, kofinansavimas. O valstybė ir vyriausybių vadovai mane, kad sprendimą pavyks pasiekti jiems vasario mėnesį. Aš esu įstikinusi, kad jūs nenorite, jog jūsų, jūsų pirmininkavimo metu tektų versti valstybė ir vyriausybė vadovas siekti kompromisų. Tačiau, aišku, aš tikiuosi, kad jums sėkmingai pavyks išspręsti šios klausimus, nors, aišku, pirmą kartą pirmininkauti yra didelis iššūkis e, tokiai visai nedėliai valstybei nariai. Tai yra ypatingas iššūkis, kai reikia ieškoti sprendimų. Tačiau aš manau, kad 500 ES 500 milijonų ES piliečių labai džiaugtųsi, jeigu jums pavyktų pasiekti gerų rezultatų. Manau, kad labai svarbu rugsėjo mėnesį pasiekti kompromisų, nes kitaip sukurti tą naują priemonę, finansavimo priemonę e, nuo sausio pirmosios dienos nebus įmanoma. Jeigu mums visiems pavyktų, tai aišku prisidėtų prie e, Europos parlamento e, rinkimų kampanijos ir naujos komisijos suformavimo sėkmės. Labai gerai būtų, jeigu ši politika būtų sėkminga, Aš tikiuosi, kad mes galėsime tos sėkmės pasiekti ir kartu e, sulauksime gerų rezultatų rugsėjo mėnesį. Nežinau, ar liberalų vardu kas nors nori kalbėti, e, e, konservatorių, reformatorių frakcijos vardu gal kas nori kalbėti. Pane ministre, dovolte, abych vás. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Leiskite ir man jūs pasveikinti, man labai malonu taip pat kad galime apsikeisti nuomonėmis nuo pat pradžių, kad galime vieni kitus informuoti. Aš esu iš Čekijos Respublikos. Mano šalis jau yra pirmininkavusi ir galiu pasakyti Jums, kad tai yra puikia galimybė dalyvauti Europos kūrime. Šalia to, ką sakė Konstanca, aš noriu pasakyti, kad mano politinė frakcija taip pat pritarė mišrių komandų idėjai, tuomet būna atmosfera geresnė, bendradarbiavimas yra geresnis ir taip toliau. Šalims įstojančiams į Europos Sąjungą šiek tiek vėliau šis kompromisas, kurio reikia pasiekti rugsėjo mėnesį, yra ypatingai svarbus. Artėja Europos rinkimų laikas ir aš neįsivaizduoju, kaip galėtume apginti ES prioritetus prieš savo rinkėjus, jeigu negalėtume jiems nieko konkretaus pasiūlyti. Aš labai mielai galėčiau būti tarpininkų tarp jūsų ir Čekijos pareigūnų ar atitinkamų Čekijos institucijų, su kuriamis jūs bendraujate. Man ypatingai svarbu yra mano ankstesnė darbo rezultatas. Aš buvau didelio miesto meras prieš atvykdamas čia ir mano manimu ir mano kolegų manimu Europos ateitis ir ekonomikos plėtros ateitis priklauso nuo to, kokie patrauklus yra mūsų dideli miestai, metropo, metropoliai. Ir aš norėčiau, kad jūs šią politiką taip pat laikytumėte prioritetu. Merci, madame prezidente. A... Venu jusqu'à nous. Ačiū. Ir e, mes linkime jums kuo geresnio pirmininkavimo, kurį jūs ką tik pradėjote. E, jūs sudėtingų laikotarpių pirmininkaujate e, jūs būsite atsakingi už dėrybų, kurios jau daugiau negu metus trunka raidą ir baigti. E, mes e, žinome, kad e, viena po kitos pirmininkaujančios šalys tose dėrybose stengiasi, bet šiandien jau reikia pasiekti galutinio rezultato, kuris yra labai svagus ES regionų raidai, o regionai yra viena iš svarbiausių ES politikos ryčių. Mes turime jausis atsakingi už įsipareigojimus ir suteikiamą biudžetą prasme. E, jūs kalbėjote apie sanglaudos politikos ateitį ir, kaip žinote, e, yra labai svarbu rasti gerų finansavimo priemonių regionų bendradarbiavimui. Mes sakėme, kad reikia 7 procentus sanglaudos politikos skirti, Europos komisijos pasiūlyme tiek daug nebuvo siūloma, bet vis tiek buvo išreikšta viltis ir skatinimas, kad regionų politika būtų geriau finansuojama. O vėliau mes matėme, kad auditorumai priėmė sprendimą vasario mėnesį šiek tiek pakoregavo regionų politikos finansavimą. Jie sakė, kad per artimiausius mėnesius reikia mažiau finansuoti e, regionų politiką tai nulėmė šiokių tokių šankstinių nusistatymų prieš regionų politiką. Dabar jau, kaip jūs žinote, yra sukurtos e, tam tikros strategijos pakrančių valstybėms, Baltijos regionų strategijai, yra sukurta regionų strategija, bet mes turime suprasti, kad nereikia apsiriboti tik tai Baltijos jūros regionų strategijoms. Mes turime kalbėti apie visų ES valstybių regioninį bendradarbiavimą. Tas bendradarbiavimas turi stiprėti. Žiūriuosi, kad jūs apie tai kalbėjote. Aš galiu jūs tik paskatinti ir priminti iniciatyvą, kuri leistų šią politiką labai dinamiškai įgyvendinti ir tai turi būti daroma laisvanoriškų pagrindų. Pačios valstybės regionai tą nori daryti. Galbūt mes galėtume pasinaudoti uh, Ar jūs galėtumėt pasinaudoti taryboje turimą savo įtaką ir tada regionų bendradarbiavimas galėtų e, būti lankstumo priemonių požiūrių e, palankiau vertinama. Mes žinome, kad lankstumo priemonės ES biudžete suvaidins labai svarbu vaidmenį. E, Deja, vasario mėnesį priimti sprendimai apribojo finansavimą ir mes tikimės, kad lankstumo priemonės uh, galės būti panaudotas ir pirmininkantis šalis turės progą tą padaryti, prie to prisidėti. Ačiū. Also, Konstanza, äh, ich möchte antworten Ihnen erst, äh, dass äh, das. Konstanza, pirmiausia, norėčiau atsakyti Jums. Man Taip pat malonu, kad mūsų komanda yra mišri ir mums tai yra svarbu. Turime daug įvairių sričių specialistų finansų ministerijoje, taip pat ir kitose ministerijose. Ir tos, tie specialistai, tos specialistės yra moterys. Išsilavinusios moterys, labai išsilavinusios moterys. E, Deutsch ist nicht unsere Fachsprache, also ich. Deja. E, vokiečių kalba nėra dažniausiai mūsų bendravimo pagrindinė kalba, mūsų verslo kalba, dėl to aš vėl sugrįžtu prie anglų kalbos. Galbūt taip geriau išreikščiau savo požiūrį į, įvairiais svarbiais klausimais, kurie buvo pateikti. Labai esu dėkingas visiems kolegoms, kurie pateikė savo klausimus. Ačiū už paramą mūsų pirmininkavimui. Man labai malonu girdėti, kad mus vertina kaip jau veiksmingai dirbančius, nepaisant to, kad prabėgo vos kelios mūsų pirmininkavimo dienos ir šias savo naujasias pareigas einame vos keletą dienų. Uh, galbūt ne visada tiesa yra tai, kad pirmininkaujantė valstybė gali daryti savo įtaką, nes paveikti tarybą vis dėlto nėra pirmininkaujančios valstybės pagrindinė funkcija, vis dėlto jis turėtų labiau stengtis pasiekti kompromisą. Tačiau aš ir mano komanda, visi, kurie dirba šioje komandoje, suvokia, įvairių problemų susijusių su sanglaudos politika svarbą, su teritoriniu bendradarbiavimu susijusių klausimų svarbą ir mes tenksimės kiek galima geriau e, m, skatinti šių klausimų sprendimą. Žinoma, kaip jau buvo minėta mano pradinėje kalboje, mūsų tikslas siekti tų kompromisų, pasiekti jų kiek galima anksčiau pats toks greičiausias laikas, kada galime tikėtis tų kompromisų, yra rugsėjais. Esame labai dėkingi ir jau tikriausiai girdėjome, tik atėję į šį posėdį, kad Jūs komitete jau balsavote dėl daugelio svarbių klausimų ir tie balsavimai buvo teigiami, tai yra naudinga mums, mūsų komandai, tai mus paskatina toliau veikti. Ir manau, tai yra puikia galimybė išspręsti visus tuos klausimus, kad jie nesitemtų, tarkim, iki lapkričio pabaigos, kuomet, kad, kuomet jau būtume išties labai sudėtingoje situacijoje. Ačiū už teigiam už gerus linkėjimus ir taip pat už pasiūlymus būti e, mūsų ryšininku su Čekijos Respublika, su Čekijos vyriausybė. Galiu Jūs patikinti, kad e, mano ryšiai, mano santykiai beveik su visomis, e, beveik su visų valstybių narių vyriausybėmis yra puikus. Ekofin taryboje galbūt ne visuomet yra, sanglaudos politika galbūt ne visuomet yra finansų ministrų kompetencijos sritis, tačiau e, e, sanglaudos politika nebejotinai yra labai svarbi ECOFAN taryboje. Ir galiu Jums išduoti vieną paslaptį. E, kad viename iš ekofin susitikimų posėdžių mes planuojame e, surinkti diskusiją apie sanglaudos politiką. E, komisijos narys Johannes Han pasiūlė šią mintį ir man ji labai patiko. Todėl pasistengsime suorganizuoti tokias diskusijas. Negaliu pažadėti konkrečios datos, konkretaus laiko ir formato, Tačiau manau, kad tokia mintis yra labai naudinga ECOFIN tarybai surenkti tokį posėdį ir išgirsti naujienas apie šią ES politiką. Dabar norėčiau sugrįžti prie mano nuomonės svarbiausių klausimų. Tai yra m, mm, pono Lamberto pateikti klausimai. Visiškai su jumis sutinku, kad sanglaudos politikos priemonės e, turi būti atnaujintos ir kad tas atnaujinimas yra susijęs su daugeliu skirtingų lygmenų. Yra tam tikrų dalykų, kuriuos galima susijęti ir siekti sinergijos poveikio, siekti sinergijos. Tačiau yra tam tikrų minčių, kad reikėtų pereiti nuo dotacijų sistemos prie finansinių priemonių sistemos. Ir tarkim mūsų šalyje ir kiek Baltijos šalyse, kiek aš žinau apskritai, nes Baltijos šalių ministrai susitinka šiek tiek dažniau nei visų e, valstybių narių ministrai. Tai mes esame jau aptarę šios klausimus su Baltijos šalių ministrais. Ir svarbu e, per ateinantį, per ateinančioje finansinėje perspektyvoje padaryti tą esminį pakeitimą. Ir mano nuomonė, kad dotacijos niekuomet ne, nebus e, tokios efektyvios, kaip e, suderinus jas kartu su kitais finansiniais ištekliais. Mes labai gerai bendradarbiaujame su Europos investiciniu banku, kuris, vien, kuris mano nuomonė, yra vienas e, galingiausių ginklų, kuriuos turi Europos Sąjunga. Jūs tikriausiai žinote apie naujausią Europos komisijos ir Europos investicinio banko pranešimą, e, e, ataskaitą. Ir ta ataskaita buvo aptarta vakar, kaip tik e, ECOFIN posėdėje, man pirmininkaujant, ir mes nusprendėme, kad ECOFIN will go into details how these ideas could be best. Ekonomikos ir finansų komitetas, kaip jis rengėsi įgyvendinti šios ataskaitos rekomendacijas. Ir Lietuvoje mes jau tarsi su, suvokiame, kad e, struktūrinių fondų paramos ir val, viešųjų e, e, išteklių finansavimas kartu suderinus, tarkim, visų įvairių mm, plėtros priemonių finansai, taip pat Šiaurės investicinio banko mm, teikiami ištekliai turėtų būti suderinti, taip pat dar plus pridėjus ir privatų finansavimą iš privačiųjų šaltinių. E, viešosios ir e, valst... privačios partnerystės. Tas galimybės reikėtų labai atidžiai išnagrinėti. Mes ne, iškart supratome, kad bet kokia klaida, kokia gali būti padaryta šioje srityje, gali kainuoti labai daug. Dėl to mes šiek tiek prilėtiname tempą, tačiau veikiame ir toliau ryštingai. Taigi pažadu, kad šie klausimai bus aptarti E, ne, neoficialiojame ministrų sutikime dėl sanklaudos politikos Vilniuje ir tai bus tikriausiai ne vienintelė tema, kuri ten bus aptarta. E, nes būtent čia glūdi e, sanglaudos politikos ateitis. Mes turime pakeisti požiūrį ir ne, neselgti su ES biudžetu kaip su kažkokiu bendru katilu, iš kurio šaukštais galime e, semti, kiek tik tai norime pinigų. Tačiau yra tam tikros priemonės, jau sukurtos priemonės pasaulyje, e, kaip, kaip padaryti taip, kad pinigai pasitarnautų ne vieną kartą, o keletą kartų. Ir man atrodo, būtent tokį kelią mums reikėtų rinktis, turint galvoje tai, kad visi ištekliai apskritai, visų išteklių mažėja ir jie ir toliau mažės. Ir bent jau ateinančius septynerius metus tų išteklių tikrai bus mažiau. Taigi tokie būtų mano atsakymai. Laukiu kitų klausimų. A, ačiū. Dabar žodis Janon Obrecht. Ačiū ministrė, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės Jūsų pirmininkavimo laiko tarpiu, nekantrai laukiame Jūsų veiklos rezultato, esu iš Lenkijos kuri yra palyginus nemaža valstybė, kalbant apie tai, kiek pinigų jį gali gauti. Bet aš turiu labai konkretų klausimą jums. Ir jis toks labai politinis klausimas. Jūs jau sakėte, kad mes turėtume padaryti e, tuos pakeitimus kiek galima greičiau, bet pirmiausia, pagal mūsų e, e, rezoliuciją mums reikia politinio bendro sprendimo, bendro sutarimo procedūros. Taip pat turime naują finansinę, daugiametę finansinę programą, kuriai reikia e, taip pat pritarimo. Ir jeigu galėčiau jūsų paklausti šiandieną, koks konkrečiai yra jūsų planas, kada norėtumėte išsiųsti e, tą tekstą dėl daugiametės finansinės programos, kad jis būtų patvirtintas tas tekstas? Koks būtų jūsų planas? Kada galvojate turėtų būti išsiųstas tas tekstas? Spalį, e, rugsėjį, lapkritį, kadangi tai konkrečiai turės įtakos uh, E, dėryboms dėl e, bendro sprendimo procedūros. Ir jeigu tai nebus suplanuota dabar, tai reiškia, kad na, tai lemia iš esmės visus tolesnius sprendimus. Ir jeigu tas neformalus ministrų susitikimas, kuris vyks lapkričio mėnesį, ar jis bus prieš e, tą balsavimą dėl daugiametės finansinės programos ar po to, tai yra lemiamas sprendimas. Taigi, dar vienas elementas, jeigu gerai jūs supratau. Jūs minėjote savo kalboje, kad vis dar esame 2007-2013 metų finansinėme laikotarpyje, bet dabar mes jau kalbame ne apie tą laikotarpį, o apie būsimą laikotarpį. Ir tikriausiai pati didžiausia problema šio laikotarpio yra Rumunijos ir Slovakijos uh, problema. Ar galime tikėtis jūsų pirmininkavimo laikotarpiu? Iki šių metų pabaigos, kad bus priimtas tas sudėtingas e, sprendimas ir galbūt galite mums pasakyti, kas mūsų laukia, kas laukia mūsų ekonomikos, nes šiuo metu mes daugiausia dėmesio skiriame tai nu, naujai 2014-2020 metų perspektyvai, bet galbūt reikėtų dar pagalvoti ir apie tai, kaip pabaigti šią perspektyvą, kaip užbaigti tas pradėtas procedūras, uh, nes, e, tarkim, bendro sprendimo procedūra buvo kitokia. Ir, ir galbūt mes galėtume jums padėti. Tačiau mes taip pat norime sužinoti, ko mes galime tikėtis šiuo laikotarpiu. Kelly. Šon uh, Kelly. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu poną ministrą, dėkoju jam už tai, kad jis čia atėjo. Aš kaip airijos parlamentaras jam dėkoju už uh, malonius žodžius uh, apie mūsų pirmininkavimą. Aš manau, kad e, dabar laikas europietėms čiams bendrai pasidžiaugti, ypač dėl Europos projekto. O e, jūsų valstybė dar pradeda pirmininkauti Europos projektui. Kroatija įstojo į Europos Sąjungą, Latvija tuoj prisijungs prie euro. Aš manau, kad tai yra puikiai proga visai Europai pasidžiaugti. Ir E, vis tik negalime nepastebėti, kiek daug euroskeptikų yra ir jų skaičius didėja. Kitas dalykas, aš nežinau, kaip Rusija galvoja apie tuos pokyčius, bet aš įsivaizduoju, kad jie pastebėjo, kas dedasi. Mane, man padarė įspūdį jūsų nuoširdumas ir atvirumas. Ir šįryt man e, tokį patį įspūdį sudarė kultūros posėdyje e, dalyvavusi jūsų ministrė pristačiusi pirmininkavimo prioritetus. E, iš Airijos pirmininkavimo patirties galiu pasakyti, kad kartais mes išsikeliam per daug reikalavimų patys savo, per daug tikimės iš pirmininkavimo, ypač iš tokių mažų šalių kaip jūsų. Ir be to jūs pradedat pirmininkauti pirmą kartą. Bet, kaip ponas Olbrecht sakė, pirmą kartą, ne pirmą kartą mes esame čia tam, kad jums padėtumėm. Mes, e, kalbėdami apie lūkesčius, turėtume štai ką pastebėti – kalendorinių metų antrąjį pusmetį pirmininkaujant yra sunkiau negu pirmąjį pusmetį. E, jūs, kaip žinia, e, dabar pradedate dirbti prieš atostogas, paskui vėl e, bus vėly, kalėdų atostogos, iš esmės lieka 4,5 mėnesio tik tai tikro darbo. O priimti reikia daug sunkių sprendimų. Ir ypač kolegos jau sakė, kad mes turime kalbėti apie bendrą finansavimą, apie rinkos funkcionalumą ir daugelį kitų svarbių dalykų. Aš manau, kad jūs turbūt galėsite daugelį tų klausimų išspręsti ar pabandyti išspręsti per savo pirmininkavimą. Kitas dalykas, kai e, ateis kiti metai, e, aš čia jokių būdų nenoriu pasakyti, kad negerbiu Graikijos ar panašiai, mes pradėsim gyventi rinkimų dvasioje ir sutelkti dėmesį į tokius klausimus, kokius aptarėme šiandien, bus sunku, todėl jūs pirmininkaujate dar pačiu laiku. Man rūpi toks klausimas. E, pirmininkavimo trejetas - Airija, Lietuva ir Graikija. Ar tarp jų pradeda dubliuotis, pavyzdžiui, parama kažkiek? Nes labai daug ekspertųgi siūlosi padėti jums, siūlosi jums dirbti. Ar jie iš tikrųjų jums padeda? Aš manau, kad tai yra svarbus aspektas. Ir tuo pat metu aš galiu pasakyti, kad esu įsitikinęs tuo, kad jūs galėsite gerai dirbti. Sugebėsite gerai dirbti. Buvo pažymėta, kad jūs turite e, puikių specialistų ir gerai išsilavinusių moterų savo tarpę. Aš linkiu jums tikrai geriausios kloties, nes dažnai moteris yra pragmatiškesnės ir praktiškesnės negu vyrai. Neretai moteris padeda vyrams sutelk, susitelkti ir pasiekti rezultatų, kokių reikia. Man būtų labai įdomu sužinoti, kaip jūs išlaikysite testinumą. Ar bus užtikrintas testinumas ar ne? o jeigu bus, tai kaip. Aš, bet bendrai aš manau, kad jūs tikrai gerai dirbate. Ponas Imrastas. Dėkui, pirmikė. Geras ministrė, man malonu matyti jūs čia kaip atstovai iš Lietuvos, taip energingai atrodanti. Linkiu aš jums tos energijos visą pusmetį. E, klausydamas jūsų kalbą, jūs nekartą paminėjot žodį added value, pridėtinė vertė. Ne? Tai mes puikiai žinom Lietuvoje, aš manau, ir, ir, ir, ir kitoje ne vienoje mūsų naujokių sąjungos valstybėse, o ta problema yra pakankamai aštri šitame fone, kada bedarbystė auga, jaunimo nedarbas, emigracija. Ir mes e, kartais tuos pinigus, kurie skirti pakelti visą ekonominį lygį valstybės, na ne visada, man atrodo, taip sakant, efektyviai išnaudojam, dedam kartais į asfaltą, kur automobilių nedaug pravažiuoja, dedam į šalygatvis, kur vienas kitas žmogus praeina, bet kaip mums susikoncentruoti ir nukreipti pinigus maksimaliai, kad per trumpiausią laiką E, ta, mes gautumėm tą pridėtinę vertę. Mes bendrom frazėm visi kalbam, taip, čia tą kryptį reikia imti, bet kada einam konkrečiai, na vis tiek važiuojam iš inercijos tą pačią kryptim, jam imam projektus lengviausius, kur lengviausia pinigai įsisavina, bet tos pridėtinės vertės greitai nėra ir mes nesulaukiam. Nelengvas klausimas, bet aš tikiuosi, kad jūs patyrę žmogus man atsakysite. Dėkui dėmesį. Marija Irigoyen. Marija Rigorien. Presidenta, ministro, muchas gracias. Pone pirmininkė, gerbiamas ministrė, aš čia, priekyje sėdžiu. Labai dėkoju ir sutinku didelę dalimi su tuo, ką jūs e, pasakėte apie Lietuvos pirmininkavimo prioritetus. Europos e, Sąjungai e, tokia, tokių paskatinimų iš tokios šalies kaip jūsų, mažos šalies, yra labai reikalingi. Norėčiau sužinoti šiek tiek daugiau apie konkretų klausimą. Jūs daug kalbėjote apie makroregioninių strategijų peržiūrą. Kai kuriuose iš jų trūksta pridėtinės vertės. Taip pat jūs kalbėjot, kad keičiasi gravitaciniai centrai. Mes žinom, kokios makroregioninės strategijos e, yra buvusios. Mes žinom, kad jos labai ženkliai prisidėjo prie sanglaudos politikos sėkmės. Gal galėtumėt plačiau apie tai pakalbėti. Ir aš taip pat noriu pasinaudoti progą ir palinkėti jums sėkmingo pirmininkavimo tarybai. So, uh, uh, very... Labai ačiū už klausimus. Keletą iš jų aš jau anksčiau bandžiau atsakyti. Šonai, aš galiu jūs patikinti, kad geresnio bendradarbiavimo negu kad su Airija negalima įsivaizduoti. Mes esame labai dėkingi už e, asmeninius tokius kontaktus su Airija, kuriuos mes išnaudojame. Mes keičiamės patirtimi Be to, mūsų kolegos iš Airijos garantavo, kad nepaisant to, kad jų pirmininkavimo laikas baigėsi, jie yra pasirengę padėti mums visais klausimais, jeigu tik klausime, jeigu juos tik tai jų turėsime. E, finansų, ministr, finansų ministerijoje pas mus dirba žmogus, kuris anksčiau dirbo Airijos finansų ministerijoje. Padirbėjęs Airijoje, jis sugrįžo į Lietuvą ir panaudojo savo patirtį padėdamas mums. Tokia patirtis mums yra labai reikalinga, ypač mažoms valstybėms kaip mūsų. Tarp kitko, Airija irgi yra labai maža šalis. Vienintelis skirtumas yra tas, kad mums tai yra pirmas pirmininkavimas, Airija buvo septintasis. Ir viena iš problemų, kurį mes, kurią mes aptarėme su ministru Nūnan ir jo kolegomis, e, kalbėdami apie skirtumus tarp patyrusios pirmininkauti šalies ir naujos šalies, E, buvo tokia, e, nesvarbu, kiek anksčiau kartų valstybė yra pirmininkavusi. Nieko tai nekeičia, nes ES nuolat keičiasi ir keičiasi žymiai greičiau, negu būtų galima įsivaizduoti. Aš manau, kad šiandien ES išgyvena milžiniškus pokyčius. Ir tai vyksta nepaprastai greitai. Be bejonės, E, tai yra e, galbūt mažiau aktualų regionų politikos komitetui. Bet kalbant apie ekonomiką, tai e, tuos pokyčius matome labai aiškiai. Ekofin taryba, kuriai aš pirmininkauju, labai aiškiai mato, kad ES keičiasi. Kartais labai sudėtingais klausimais, tokiais kaip bankininkistės sąjunga, nuomonės gali pasikeisti staiga. Ir nuo skepticizmo yra galbūt tam tikras priešnodis. Jūs esat visiškai teisus, kai kurios valstybės tą parodė. Kartais būna, kad e, staiga 180 laipsnių pasikeičia valstybės pozicija. Todėl labai svarbu užtikrinti e, kitų pirmininkavusių šalių veiklos testinumą. Aš e, kaip būsimas tarybos pirmininkas pradėjau ruoštis jau uh, E, sausio mėnesį iš karto po rinkimų ir aš galiu Jūs patikinti, kad mūsų komanda palaiko ryšių labai e, aktyvų su kitų valstybių kolegomis ir su parlamento sekretorijatu taip pat. Iš tiesų, tas bendravimas yra labai svarbus ir aš e, tikrai tikiuosi, kad mes toliau bendradarbiausime ir mūsų uh, E, pradėtus nagrinėti dosiją, paskui perleisime Graikiją ir tikiuosi, kad viskas vyks sklandžiai. Žinoma, žmonės visada kelia daug reikalavimų, o resursai yra riboti. Todėl aš jūsų paprašysiu, nepamirškite, kad ir jūsų laukia priešrinkiminis laikotarpis. Ir jūsų, kaip ir mūsų resursai, bus riboti. Manau, kad e, tai yra puikia proga pakoreguoti mūsų kalendorius, mūsų planus ir e, susiplanuoti e, efektyvų, konstruktyvų ir ne per daug laiko reikalaujantį veiklos, pasirengti veiklos planą. O dabar perėsiu prie konkretesnių klausimų. Perinu prie lietuvių kalbos. Take your earphones, please. Gerbiamas Juozai, e, jūs uždavėte fundamentalų klausimą. E, aš e, pamėginau atsakyti į jį savo pradinėme pristatymę, o taip pat ir atsakydamas į ankstesnius klausimus iš tikrųjų europinių pinigų ir ne tik tai europinių pinigų, tačiau ir nacionalinių resursų ribotas kiekis mūsų pareigoja ieškoti protingų būdų, kaip juos būtų galima panaudoti su didžiausia nauda ir su didžiausiu efektyvumu. E, manau, kad mes jau turime labai gerą instrumentų rinkinį ir turime ir ES teisės aktus, kurie detalizuoja, kaip ES parama turi būti naudojama. Tačiau ir dėrybose, kurios dabar vyksta su Europos parlamentu, mes svarstome naujus būdus, naujus reglamentus naujam programavimo laikotarpiui, kuriuose tų instrumentų dar daugiau. Todėl sanglaudos politikos konferencija, apie kurią aš nekėjau ir į kurią taip pat jūs asmeniškai kviečiu, e, manau bus dar viena proga suvesti rezultatus. Ne tik tai pašnekėti bendromis frazėmis, tačiau ir pamatyti realią konkrečių šalių patirtį, kuri yra, kurios yra. Ir e, manau, kad tai leis mums eiti į priekį. Pereinu į anglų kalbą. Now I switch to English again. Uh, Jan... Vėl perinu prie anglų kalbos. E, Janai, pateikėt labai konkretų klausimą ir aš labai tiksliai stengsiuosi atsakyti. Be bejonės, kai galvojame apie politinius susitarimus, matome, kad egzistuoja tokių negerų įpročių, kai yra E, politiniam susitarimui nustatomas laiko terminas. Mes matome vieną terminą. Tai yra 2014 m. sausio 1 diena. Tai yra tas terminas, kada žmonės, kurie išrinko jūs ir mane, nuspręs, ar Europos Sąjunga pakankamai pasiekia rezultatų ar ne. Tai yra labai rimtas klausimas ar mes iš tiesų norime parodyti, kad Europa dar gyva, dar gyvuoja, nes iš tiesų jį gyvuoja, bet mes tai turime parodyti savo pastangomis, siekdami e, pasiekti susitarimų. Kartais tam reikia, kad mes e, nustumtume į šalį tam tikras ambicijas, pageidavimus, norus, e, idėjas, kad ir kokios geros jos būtų kad pasiektume susitarimą čia ir šiandien. Aš labai laukiu jūsų konstruktyvaus požiūrio. Mano komanda yra pasirengusi dirbti dieną naktį be vasaros atostogų. Mes jau palaidojom vasaros atostogą šiemet. Mūsų iš tiesų laukia labai rimtas pusmetis ir mes darysime viską, ką galime, kad pasiektume optimalių rezultatų ir pasiektume rezultatų, sustarimų. Ir tik e, taip mes e, gausime apčiuopiamų rezultatų. Ypač dėl daugiametės finansų programos ir sanglaudos politikos reglamento. Aš e, sakyčiau, kad geriausia būtų pirmiausia kalbėti apie sanglaudos politiką, o paskui apie daugiametę finansų programą. Racionaliai galvojant, turbūt Būtų labai smagu, jeigu e, daugiametė finansų programa jau būtų ant stalo, jau būtų parengta, bet politinė realybė yra tokia, kokia ji yra. Ir e, tas ankštas kalendorius priverčia mus dirbti labai intensyviai. Mažas e, klausimėlis buvo, trumpas klausimėlis buvo pateiktas apie laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų taryba iki Liepos pabaigos pateiks bendrą poziciją ir ji, manau, leis pasiekti bent galutinį susitarimą labai greitai. Man atrodo, atsakiau visus klausimus, ar dar ne? Dėl makro regionų strategijos. Labai atsiprašau, Marijos. Makro regionų strategija. Yra Kartais jos buvusios labai sėkmingos. Bet turime pripažinti, kad kartais jos ir nebuvo itin efektyvios. Tos makroregioninės strategijos. Kitos regionų politikos priemonės neretai buvo pritaikytos vietoj jų. Aš asmeniškai laikausi tokios nuomonės, kad nereikėtų perkrauti vienos ar kitos politikos ryties e, įvairiomis priemonėmis. Jeigu bus mažiau priemonių, bet jos veiks efektyviai, bus žymiai geriau negu pastangų išbarstimas, turiu galvoje, net ir e, finansų, ir e, žmogaus, žmo, žmogiškų resursų išbarstimą, kai būna labai daug priemonių, niekas nebemato bendros sistemos vaizdo. E, makroregionės strategijos e, vis tik išlieka labai svarbi priemonė, nes jos jau gana ilgą laiką egzistuoja. Tačiau turite suprasti, kad e, mums Baltijos regiono strategija yra pati svarbiausia. Ir pagal peržiūros kalendorių, dėl kurio buvo susitarta jau seniai, būtent Baltijos jūros regiono strategija turėtų būti peržiūrėta per šį pusmetį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tas pusmetis sutampa su Lietuvos pirmininkavimu. Galbūt tai neturi nieko bendro su mūsų įtakos didinimu, kaip jūs sakėte, bet e, tokie su, toks jau sutapimas egzistuoja ir e, negalime atmesti galimybės, kad įvertinant Baltijos jūros e, regiono strategiją kalbėsime apie bendra, bendras makroregionių strategijų problemas, o jų yra nemažai. Taigi aš manau, kad galėsime pagalvoti apie pasiekimus ir labai nuoširdžiai akcentuosime e, tas vietas, kuriuose mums trūksta patirties, kuriuose mes šiek tiek stringame ir e, mes žiūrėsime, ką būtų galima daryti, kad tie trūkumai būtų pašalinti. Tikiuosi, kad dabar jau atsakiau visus jūsų klausimus. Labai ačiū ministrė, dėkoju už tai, kad atvykote pas mus pasidalyti savo planais dėl darybų. Tai mes džiaugiamės jūsų įsipareigojimu rūpičio pabaigoje surenkti sustikimą ir mūsų darbuotojai bus tam pasirengę. Rytoj susitinkame su Dariumi ir jo komanda paskutiniam trišaliam sustikimui prieš vasaros atostogas, bet aš tikiuosi, kad rugsėjį mes išnaudosime kaip galimybių laikotarpį užbaigti visą procesą, kad galėtume pirmojų svarstymų per antrąją parlamento plenarinę sesiją tai patvirtinti Taigi, mano geriausi linkėjimai jūsų jaunesniajam darybų komandos e, nariui e, darbuotis sėkmingai taryboje. Tais klausimais, kurie dar yra darbo atvarkėje. Dar kartą ačiū ir e, linkiu Jums ko geriausios sėkmės pirmininkavimo metu. Thank you. Thank you. Uh, Kolegos, tęsime posėdį, prašau neišsivaikščioti. developed and, and uh, obviously included. It's, it's yours. Um, uh, uh, Kadangi turime e, čia poną Imbrasą, kaip suprantu, galime dabar pereiti prie jūsų klausimo, tai yra 16 klausimas e-sveikatos veiksmų planas 2012-2020, novatoriškas sveikatos požiūris 21 amžiui. Prašom, prašom ponė Imprasai, jums žodis. E, dėkui, pirmininkė, gerbim kolegos. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už dalyvavimą šioje pirmoje diskusijoje dėl komisijos parengto 12-20 metų elektroninės sveikatos veiksmų plano. E, mano nuomonė, komisijos pateiktam komunikatui reiktų pritarti, kadangi elektroninė sveikata tai vienas iš veiksmingiausių informacinių ir ryšių technologijų taikymo sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemose. Jis turi pakankamai didelį potencialą didinti šių sistemų efektyvumą. E, trumpai norėčiau atkreipti dėmesį, kaip man atrodo, į trejetą tokių aspektų, kuriuos norėčiau ir išsakyti trumpai. Pirmas - sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Manau, kad elektroninė sveikata ir komisijos veiksmų planas atveria didelės galimybės gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Nepaisant, kur tie piliečiai gyventų, gyvenamos vietos, pilietybės, pajamų, socialinio statuso, negalios arba amžiaus. Antras aspektas. Manau, kad šitos sveikatos paslaugos pasiektų kuo plačiau ir greičiau pacientus, reikia kelti gyventojų sveikatos raštingumą. Toliau. E, abiejų dalyvaujančių šalių, tiek pacientų, tiek medicinos darbuotojų, e, kelti skaitmeninius įgūdžius. Ir valstybės čia turi dėti daug pastangų pastangų dėkti plačiajuose prieigą visoje valstybės teritorijoje. Trečias. Siekiant anksčiau minėtų tikslų vietos ir regioninės valdžios institucijoms turi tekti labai svarbus vaidmuo, nes jos yra arčiausia žmonių, arčiausia piliečių ir Norėčiau tik pasidžiaugti, kad patirtis iš visos sąjungos rodo, kad vietos ir regionės valdžios institucijos jau dabar aktyviai dalyvauja inicijuojant ir gyvendinant elektroninės sveikatos projektus. Todėl turime skatinti šias institucijas finansuojant elektroninės sveikatos projektus, kuo veiksmingiau pasinaudoti ES lėšomis. Dėkuoju gerbiamus kolegoms uždėmesi, laukiu jūsų pasiūlymų pakeitimų ir tikiuosi, kad bendromis jėgomis parengsime visiems mūsų piliečiams naudingą dokumentą. Dėkui Jums uždėmesi. Ah, uh, Ačiū Jums, ponas Imbrasai. Nematau šešėlinių pranešėjų. Ar dar kas nors norėtų jų vardu kalbėti? Matau, kad Nikos yra salėje. Nikos, ar Jūs esat šešėlinis pranešėjas? Bet jūs įtrauktas esate į sąrašą, ne? Ε, πράγματι οι υπηρεσίες e-health είναι σημαντικές γιατί... Tiesą sakant, novatoriškos sveikatos, elektroninės sveikatos paslaugos yra labai svarbios, nes e, šiuo metu uh, sveikatos aptarnavimas, ypač periferiniuose e, regionuose, valstybių pakraščiuose yra gana prastai teikiamos ir pacientams yra sunku jas gauti. Ir per krizę, ypač pietų valstybėse, paaiškėjo, kad sveikatos apsaugos sistema e, yra gana chaotiška. Aš iš savo patirties Graikijoje tą aiškiai matau. Yra nemažai medicinos punktų, e, sveikas apsaugos centrų, kurie yra uždaryti, e, piliečiai e, susiduria su dideliais sunkumais, ypač jau dabar, kai sumažėjo jų pajamos, jie susiduria su daugiau sunkumų pasinaudoti sveikatos apsaugos sistema. Taigi elektroninės sveikatos apsaugos paslaugos palengvintų gyvenimą žmonėms, kurie gyvena, pavyzdžiui, Graikijos ar kitų valstybių periferiniuose regionuose. Todėl mes turime rasti deramų priemonių paremti tokias investicijas. Bet kokiu atveju tai būtų e, naudinga e, socialiniai sanglaudai ir sumažintume e, tą neligybę, kuri ypač užaštrėjo dabar per krizę. E, būtina, kad visi piliečiai turėtų galimybę pasinaudoti sveikatos apsaugos e, paslaugomis. Mes matome, kad šiandien pirminės sveikatos apsaugos paslaugos, bazinės sveikatos apsaugos paslaugos yra neprieinamos ne tik uh, E, atitolusių regionų gyventojams, bet net ir miestų gyventojams. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse E, tos elektroninės internetinės paslaugos jau yra naudojamas ypač šiaurės šalyse. Bet mes šiandien labiausiai kalbam apie pietų Europos valstybės, kurios labiausiai kenčia nuo krizės. Jos turėtų pasinaudoti tokiomis sveikatos apsaugos paslaugomis. Reikia rasti e, priemonių pagreitinti tokį procesą, ypač regionuose, kurie labai kenčia dėl dabartinių ekonominių sąlygų. Ačiū, kadangi kito šešėlinio pranešėjo čia nėra. Ai, Marija, tai prašau žodis jums. Eh, gracias, eh, Ačiū labai, pirmininkė. Norėčiau eh, pasinaudoti galimybę, kad esu kita šešėlinė pranešėja IMKO komitete. Ir dar norėčiau pateikti savo nuomonę dėl šios klausimo. Taip, tai nebejotinai yra susiję su ES piliečių sveikata ir mes Nebejotinai turime imti struktūrinių reformų, siekdami užtikrinti tvarumą sveikatos priežiūros sistemoje. Žinome, kad sveikata yra vienas iš e, socialinės gerovės valstybės ramščių ir atsižvelgdami į informacinės ir ryšių technologijų, e, technologijas bei jų teikiamas galimybes, reikia pasinaudoti šioje srityje. Tokios technologijos uh, leistų įvesti daugiau demokratijos sveikatos priežiūros sistemoje ir padarytų tas paslaugas labiau pasiekiamas piliečiams, padėtų taip pat žmonėms, kurie galbūt neturi galimybių e, gydytis pas e, ypač e, gerai besispecializuojančius gydytojus. Ir žinoma, elektroninė sveikatos sistema padėtų pagerinti vyresnių žmonių sveikatos kokybę ir nebejotinai turime investuoti į tokias priemonės nebūtinai dauguma e, pacientų žino apie tokias priemonės ir netgi sveikatos priežiūros specialistai ne visi žino apie tokias mm, priemonės ir dėl to mes pateiksime mm, pakeitimą, išdėsime savo mintis tame pakeitime. Jeigu nėra daugiau norinčių pasisakyti šiuo klausimu, dar norėčiau pridurti vieną, klau, vieną dalyką. Europos sanglaudos politika E, politiko, pagal ES e, sanglaudos politiką buvo investuojama nemažai nuo 2000 iki 2006 metų visoje Europoje. Ir iš tiesų galima pasiremti ten tuo metu sukauptą patirtimi ir perimti galbūt tą patirtį siekinti gyvendyti e-sveikatos iniciatyvą. Taip pat turime apsispręsti dėl pakeitimų. Kiek žinau, tai yra Liepos 12 dienos popietė 12 valanda, paskutinė data pateikti pakeitimus. Ačiū labai, dabar norėčiau pereiti prie uh, pono Winklers nuomonės. Tai yra 22 darbo tvarkės punktas, e, pažangioji specializacija. E, dabar suteikiama žodis ponui Winkleriui. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos mūsų strategija dėl e, pažangios specializacijos ir regionai ateityje turėtų e, turėti atskiras strategijas inovacijoms, moksliniams tyrimams ir pažangi e, specializacija turėtų būti įgyvendinamas, jeigu regionai nori siekti plėtros ir pažangos. Regionai turi atitikti tema, tematinius reikalavimus, jeigu jų netitiks, tuomet jie negaus e, paramos ir tai bus egzantės sąlyga. E, tokiu, taip mes siekime užtikrinti, e, kad tiek viešosios, tiek valstybinės lėšos būtų investuojamos tinkamai ir taip, žinoma, siekime padidinti ES konkurencigumą. Mes taip pat e, dirbame prie šio pranešimo šiuo metu, kuris galbūt nėra pats geriausias laikas dar kol kas nesame pasiekę to paties e, e, pažangos etapo kaip kita strategija. Ir šitos veiksmų programos taip pat turi būti įtrauktos į strategiją. Regionų generalinis direktoratas pateikė situacijos apžvalgą, jie žino, kokia yra padėtis kiek skirtingose regionuose, bet galbūt būtų gera mintis uh, įvertinti situaciją iš naujo, peržiūrėti, kokie yra iššūkiai ir taip pat pakviesti kitas e, suinteresuotasias šalis e, peržiūrėti tas e, egzantės sąlygas. Komisija kalbėjusi su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis ir galbūt, mano nuomonė, jie galėtų daugiau atsižvelgti į užimtumo strategijas, nes tai pagerintų perspektyvas ateityje. Taip pat Tai galėtų būti puikus pagrindas pirmajam aptarimui šiandien. Čia yra taip gan siaurai apibriešta apibriešta tema, bet aš norėčiau dar keletą dalykų pasakyti dėl to teksto. Komisija, parlamentas ir taryba peržiūri šią sudėtingą strategiją. Ir dabar trumpai dar norėčiau apibendrinti savais žodžiais, uh, ką aš manau, su kuo tai yra susiję. Regionai turi dirbti su partneriais, inovacijų srityje, mokslinių tyrimų srityje, taip pat dirbti su įmonėmis, su verslu, turi išanalizuoti silpnasias pusės, turi turėti konkrečią viziją turi turėti prioritetus ir, ir turėti viziją, kaip jie nori vystytis, e, kaip gali pagerinti savo kompetitingumą ir kaip skritai pagerinti ES kompetitingumą. Konkurencingumą, atsiprašau e, kaip panaudoti struktūrinių fondų lėšas, e, e, kaip e, pagerinti mokslinius tyrimus, inovacijas ir jų plėtrą. Ir kad regionai taip pat galėtų papildyti vienas, vieni kitus. Mano nuomonė, svarbiausios mokslinių tyrimų sritys būtų, aš trumpai jas tik paminėsiu, tai pirmiausia bus egzantės sąlygos, ar čia nėra tam tikros rizgos, ar tai nebus vien tik tai formalumas, mano vienas toks nuogastavimas. Regionai turi būti įvertinti, o kaip komisija, ar komisija taip pat įsitrauks į procesą, man atrodo, kad tai yra svarbus klausimas, kadangi reikia nustatyti tam tikrą e, terminą, tam tikrą laikotarpį. tarpį Man atrodo, kad tai bus atitinkami tik tai pagrindiniai poreikiai. Taigi, egzantė sąlygos, man atrodo, nėra stebuklinga formulė. Reikia kitais būdais užtikrinti, kad regionai žinotų apie iššūkius, su kuriais jiems teks susidurti ir kad jie patys parengtų savo strategijas. Ir jie turi tai suprasti, kad ta plėtros strategija yra būtent tai, kas jiems patiems rūpi, kas nuo jų pačių priklauso. Besser entwickelten Jahren Taip pat reikia užtikrinti, kad strategija turi būti sėkminga sanglaudos politikos priemonė. Tačiau reikia atsižvelgti į kiekvieno iš regionų išsivystimo lygį, e, e, reikia siekti pažangos tarp suinteresuotųjų šalių, ir strategijose turi būti atsižvelgiama į visus tuos elementus, visus tuos e, rodiklius ir tai negali būti e, vienas e, šablonas, pagal kurį rengiamos visos tos strategijos. Kiekviena strategija turi būti individuali, reikia dėl, dėl to reikia įvertinti kiekvieno regiono e, esamą padėtį. Taip pat galima siekti inovacijų taikant technologijas, kurios jau buvo sukurtas kažkur kitur. Inovacijos nebūtinai reiškia tai, kad e, reikia naudoti pačias naujausias technologijas. Yra tokių e, sričių, kuriuose galbūt inovacijos sunkiau pritaikomos, kaip socialinės sritis, sveikatos sritis ir galbūt reikėtų daugiau siekti pažangos tose srityse, bet man atrodo, ne visi regionai dar kol kas suprato tą dalyką. Taip, toliau įmonės ir verslas ir jų potencialas, jų galimybės. Reikia šiuos partnerius taip pat įtraukti. E, tai yra labai svarbus dalykas. Regioninės suinteresuotos, regioninės suinteresuotosios šalys taip pat turėtų bendradarbiauti su verslu. Ir reikia tiek verslui, e, e, tiek regionams ieškoti e, netrastų galimybių, laikytis požiūrio iš apačios į viršų, o ne iš viršaus į apačią. Tačiau, man atrodo, to principo iš viršaus į apačią reikėtų laikytis labai atsargiai, kadangi vėliau, anksčiau ar vėliau politin, politikai turės priimti sprendimus, kurie priklauso nuo jų. Ir taip pat galbūt nebūtinai visos suinteresuotos šalys sutiks su tais padarytais sprendimais ir pasirinktais prioritetais. Taip pat reikia labai atsargiai e, peržiūrėti nustatytus prioritetus, nes juos turi palaikyti visi regioniniai partneriai. Kai kuriuose regionuose atrodo kartojasi ta pati padėtis, ne visuomet atsižvelgiama į esamą padėtį, į esamus iššūkius ir kartais nesilaikoma e, konsultavimos sąlygų, kurios yra nustatytos. E, e, vietos valdžios institucijos, kurios laik, yra lankstesnės, laikosi modernesnio požiūrio, galbūt joms yra lengviau, taip pat yra kiti E, regionai, kuriuose e, e, reikia sutelkti visus partnerius, tiek akademinės bendruomenės atstovus, tiek administracijos atstovus, tiek verslo atstovus. Dar vienas dalykas, kaip jau minėjau, tai yra verslo įmonės. Nereikia pamiršti jų, nes galiausiai vis dėlto jos turi būti vartotojams palankios kalbant apie naujas strategijas, per trumpą laiką sukurti jas yra sudėtinga, reikia atlikti išsames analizės ir mm, sužinoti, ar visos suinteresuosios pusės vienodai vertina padėtį. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi ir egzantė sąlygų. Uh, E, taip pat regionai turi nepamiršti ir alternatyvų, turi taip pat jas pasvarstyti ir pateikti jas komisijai, e, turi numatyti priemonės, kada jos bus įgyvendinamos ir panašiai. panašiai. Kita egzantė galbūt sąlyga būtų, mm, kad strategijos turi būti pateikiamas iki esamų metų pabaigos, einamųjų metų pabaigos. Kai, kurio, kai kurie regionai jau yra sudarę savo inovacijų strategijas, e, parengę jas, netgi turi jas parengę dešimtmečiui, tarkim, yra nebejotinai tų gerų pavyzdžių, gal, kuriais galėtų pasiekti kiti regionai. Ir man atrodo, kad labai gerai yra laikytis tokios daugiamečio požiūrio sudaryti tas daugiametės strategijas, bet nebejotinai reikia vengti senų klaidų kartojimo ir reikia pradėti tą specializavimąsi regionų, uh, Man atrodo, tai yra svarbiausias klausimas. Kalbant apie prioritetus, e, kokie čia trūkumai? Dauguma regionų turi problemų dėl prioritetų nustatymo. Galbūt tie prioritetai yra per daug platus arba e, kartoja kažkokias tai e, senesnės problemas. Žinoma, esant sudėtingoms ekonominėms sąlygoms, stengiamasi kartoti tai, kas buvo sėkminga kažkada praeityje. O kalbant apie inovacijų strategijas, kyla tam tikras pavojus, kad galbūt rinka vystysis ne taip, kaip jūs tikėjotės. Ir tarkim, jeigu regionas labai stipriai specializuojasi, nebejotinai tai yra susijęs su didesnė rizika. Ir atsižvelgiant, kaip jau minėjau, į sudėtingas ekonominės sąlygas, nebūtinai vienodos pažangos galime siekti visose srityse ir nebūtinai vienodai galime rengti visas sritis. Dėl to reikia tos e, pažang, pažangaus to specializavimus ir reikia peržiūrėti paslaugas, produktus ir investuoti į tas sritis, kuriuose yra užtikrinama įvairovė, kurios yra rentabilios. Ir be to e, reikia protingai pažangiai specializuotis ir stengtis apjungti įvairius sektorius, kad būtų e, galima pasiekti poveikio visose srityse. Taip pat reikia įtraukti įvairius regioninius partnerius, reikia atlikti konsultacijas ir jeigu tos konsultacijos yra pakankamai plačios, tai padeda pasiekti geresnių rezultatų. Taip pat Mm, norėčiau pasakyti, kad reikia sukurti tinkamas duomenų bases ir čia dar tikrai nebejotinai, kur yra tobulėti. Regionams reikia suteikti galimybių ir jie taip pat nebejotinai turi turėti drąsos imtis tų strategijų įgyvendinimo. Taip pat reikia sukurti tam tikrą e, mm, priežiūros sistemą, e, stebėsenos sistemą ir baigdamas norėčiau pasakyti apie keletą žodžių apie sinergiją. Sinergija svarbi įvairiose programose, tai kas, kaip, tarkim, Horizontas 2020 ir e, kaip galime geriausiai pasinaudoti esamomis lėšomis, e, e, derindami privačias lėšas bei valstybių lėšas. Ir jau daugelį metų stengiamasi, kiek galima geriau pasinaudoti sanglaudos politikos teikiamam finansavimu įvairiems projektams. Tačiau tą padaryti yra gan sunku. Uh, Taip pat būtų protinga teikti paramą, bent tą mes jau darome e, e, Lenkijoje ir reikia e, vystyti pajėgumus, atlikti mokslinius tyrimus, plėtoti inovacijas, bet dėja ne visi regionai gali naudotis programos Horizon, Horizontas 2020 lėšomis ir galbūt tiems regionams, ku, kurie neturi galimybių gauti tokio finansavimo, jiems galbūt reikėtų suteikti kitų galimybių vystytis kitose srityse. Dar dvi minutės jums liko. Tačiau, žinoma, didžiausios blogybės slypi smulkmenuose ir taip pat reikia sukurti teisinę sistemą. Dabar e, manau, kad šiek tiek skeptiškai esu nusiteikęs dėl plataus e, pritarimo tokiems iniciatyv, tokioms iniciatyvoms. Dabar jau prieinu prie išvadų ir atsiprašau, kad galbūt šiek tiek ilgiau užtrukau, bet noriu tiesiog jums kiek galima aiškiau viską paaiškinti. Mums reikia aptarti smulkmenas, pavyzdžiui, tokius dalykus, kad regionai, ar jiems, pakankamai, jiems yra pakankamai patariama, ar jie pakankamai gauna informacijos. Jūs per daug greitai šnekate, atsiprašau. Taigi klausimas, kalbant apie konsultacijas pavieniams atskiriems regionams, e, regionai glaudžiai bendradarbiauja su komisija, ypač su generaliniu regionų direktoratu ir tai yra svarbu veiksmų programoms ir inovacijų strategijų rengimui. Būtent direktoratas už tai ir yra atsakingas, e, už konsultavimą regionų ir tą informaciją, manau, turi teikti tas, ta pati e, institucija. Ir noriu tiesiog sužinoti, e, kiek dar daugiau galima tikėtis regionų direktorato įsitraukimo šioje srityje. Galbūt reikėtų sukurti tam tikrą platformą, kurios pagalba galėtume padėti regionams, galėtų, regionai taip pat galėtų tikriausiai konsultuoti vieni kitus. Dar turiu vieną neigiamą pastabą. 130 regionų jau įsitraukė į šią iniciatyvą, tačiau kai kurie regionai jau dabar mano, kad to, dalyvavimas tokioje platformoje, įsitraukimas tokią platformą jiems neduos jokios naudos tai galbūt reikėtų dar imtis papildomų priemonių siekiant paskatinti jų samoningumą, informatumą. Taip pat reikia užtikrinti, kad vyktų bendradarbiavimas ir su kitais generaliniais direktoratais, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų direktoratu. Kalbant apie išorės matmenį, apie bendradarbiavimą tarp skirtingų regionų, kaipgi tai galėtų veikti praktikoje, ar čia mūsų tikslai yra e, realistiški, ar e, tam yra parengta tinkama sistema ir kokią tai reikšmę turi regioniams strategijoms ir apskritai Europos Sąjungai. Egzistuoja daug nežinomųjų, kalbant apie regionus, ypač kai kalbame apie išorės dimenciją. Mes kalbame ne tik apie paties regiono strategiją. Mes kalbame ir apie galimus santykius su kitais partneriais, kitais regionais, kurie galėtų vienas kitą papildyti. Bent jau teorija tokia egzistuoja, kad jų novatoriškumo, konkurencingumo potencialas turėtų būti panaudotas gerinant padėtį visoje Europos Sąjungoje. Vėlgi, regio generalinis direktoratas yra vienintelė instancija, kuri gali vertinti visą situaciją, taigi kaip galime juos išnaudoti. Pirmiausia, reikia nustatyti regionų prioritetus, būtent jiems čia tenka uh, E, nusprendimo teisė. E, yra kai kurių sėkmingų pavyzdžių, vadinamoji silikonė Europa, silicio Europa, sprašau, yra e, pati svarbiausia turbūt didžiausias pasiekimas, bet daugelį regionų tokių dalykų nėra ir mes turime ieškoti, kaip galime išplėsti jų potencialą. Kai kuriuose regionuose tai gali būti labai sudėtinga. Balsavimo, susitarimo procesas yra labai sudėtingas jau viename regione, Ir jeigu mes išeisime iš vieno regiono ribų, tai bus dar sunkiau priimti sprendimus dėl veiklos programų ir bus labai sunku juos įgyvendinti. Ateitis parodys, ar teisės, te, juridinės bazės pakanka Manau, kad e, reiks ilgo parengiamojo etapo ir turim galvoti apie e, tolimos perspektyvos tikslus. Dar vienas dalykas, kalbant apie Europos teritorinį bendradarbiavimą ir atitinkamas programas, manau, kad šiuo požiūriu taip pat galėtume šiek tiek plačiau pakalbėti, tam reikia teisinės bazės, reikia žymiai didesnio biudžeto, negu kad dabar atrodo priimtina valstybių ir vyriausybių vadovams. Dėl pasienio regionų tokie klausimai kaip infrastruktūra ir transportas yra labai svarbus Būtent jų požiūrių dabar yra taupama. Tai yra dar vienas uždavinys mums. Taigi, kolegos, kaip matote, iššūkių yra, uždavinių yra, aš norėjau juos įvardinti, aš laukiu toliausnių diskusijų jūsų komitete ir e, taip pat diskusijų su komisija, kurios atstovų čia matome. Ačiū. Labai ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad sekretariatas iš frakcijų negavo jokios informacijos apie šešėlinius pranešimų įėjus šiuo klausimu. Aš e, tikiuosi, kad šis. E, esminis mūsų komitetui klausimas e, pasieks jūs ir e, pirmiausia dabar suteiksiu žodį Lambertui Fanisteroj. Thank you. Thank you very much. Yeah, I'm, I'm really interested. Labai ačiū. Man iš tiesų buvo įdomu uh, įvertinti šį pirmąjį žingsnį, rengiant dokumentą savo iniciatyvą. Manau, kad būtų labai gerai pirmiausia apžvelgti uh, E, pirmuosius įspūdžius, nes e, šių metų antroje pusėje jau gausime pirmuosius valstybių narių pasiūlymus. Galbūt e, būtų įmanoma labai tiksliai išskirti rezultatus. Tada bus mažiau klausimų ir daugiau atsakymų. Ir valstybių narių pasiūlymų kokybė bus įvertinta uh, sudarinėjant partnerystės sutartis. Todėl Hermanu Winkleriui pateiksiu klausimą, kaip jūs planuojate tokį darbą, jeigu balsuosime kitų metų pradžioje, galbūt būtų įmanoma surinkti tą konkrečią informaciją, kad e, labai tiksliai įsivaizduotume, kokia pažanga yra pasiekta realiai. Vienas dalykas čia buvo. Dabar kitas pastebėjimas. Aš džiaugiuosi, kad e, pranešėjas e, laikosi tokios atviros pozicijos, vertina visus galimus aspektus ir kas kartais sako, nagi, puiku galiu priimti, bet įrodykit, kad jie teisingi. Manau, kad e, toks požiūris yra teisingas. Mes žinom, kas turi atsakyti jūsų klausimus. Bet kartais gal ir nelabai aišku, gal kartais jūs pats turite juos atsakyti. Gal regionų komitetas. Gal uh, Europos komisija? O gal mes, mūsų komitetas? Taigi turėtume žinoti, kam jūs adresuojate klausimus. Turiu porą pastabų, į kurias norėčiau, kad jūs atkreiptume dėmesį. Mes uh, E, žinome, kad reikės Europos e, technologijų instituto išvadas apie mūsų pasiūlymo e, veiksmingumą įvertinti. Turime regionės inovacijų sistemas, kurios iš esmės įvertina tos pačius produktus, kuriuos mes aptarėme šioje strategijoje. Ir regionuose turėtų būti daugiau galvojama apie žinių ir inovacijų vadinamosius klasterius. Europos technologijų institutas išskiria septynės tokias teminės rytis. Galbūt jūs galėtumėt e, kažkaip su jomis susisieti. Dar vienas dalykas. Kalbėjote apie išorinį metmenį. Yra galimybė egzistuoti Europos priemonės. Pavyzdžiui, Europos e, mokslinių tyrimų infrastruktūra. tokia konkreti priemonė, kuri jau yra sukurta ir jis suteikia galimybę regionams ir inovacijų institutams bei jų klasteriams e, galimybę būti e, įteisintiems pagal ES teisės aktus. Jie gali tapti juridiniais subjektais. Jūs kalbate apie išorinį metmenį ir sakote, kad tai yra tarsi juodoji dėžė, kaip jūs pasakėte. Bet mes turėtumėm padėti. Ir e, dėl tos priežasties krypties e, e, regionai, kurie nori partnerių specializuotų, ar tai būtų automobilių gamybos ar nanotehnologijų srityje, e, turėtų sutelkti savo veiklos skirtingas dalis vienoje struktūroje, kuri apimtų keletą valstybių, kuri galbūt būtų visos Europos masto. Manau, kad tai būtų žingsnis į priekį, gal galėtumėte apie tai pagalvoti. Taip pat galiu sutikti su jumis, kad reikia pateikti atsakymą dėl žinių regionų. Konkretaus atsakymo šį klausimą neduočiau. Žinių regionai įeina į septintąją pagrindų programą, bet ta programa pasibaigė. Ji nebėra numatyta horizonto programoje. Kadangi sanglaudos politika pagal naująją struktūrą galės atsižvelgti į novatorišką veiklą. Ar taip iš tiesų bus, ar ne? Aš norėčiau paprašyti, kad pranešėjas apie tai pagalvotų. Ir aš manau, kad galbūt jūs išsakėte teisingus klausimus ir turbūt mes galėsime taip pat paklausyti komisijos, ką ji mano. Mano nuomonė, dabar labai geras E, momentas Europos parlamentui pagalvoti apie tai, kas išriškės per artimiausius mėnesius. Thank you, Nikos. Nikos Χρυσογέλος. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai įdomi diskusija vyksta. Jeigu mes norime išbristi iš ekonominės krizės, pirmiausia, pietinėse valstybėse. Reikės ieškoti novatoriškų idėjų, investuoti į naujoves, į naujus gamybos modelius ir dabartiniai e, modeliai E, turėtų būti pakeisti mokslinių tyrimų ir naujovių rezultatai stambiosiose įmonėse ir e, inovacijų ir, e, moks, ir mokslinių tyrimų politika turėtų būti decentralizuota. Kai mes kalbame apie regionus, reikia vertinti kiekvieno regiono pranašumus, kurie galėtų būti išnaudoti, to regiono specifiką arba pamatuoti tai, ko tam regionui labiausiai trūksta ir galbūt pagalvoti apie tai, kaip tuos trūkumus pašalinti. Uh, Pavyzdžiui, pietinės salos dažnai yra traktuojamos kaip e, silpniausi regionai. Bet jeigu mes pakeistumėm savo požiūrį, mes galėtumėme tas salas paversti pranašumų turinčiomis salomis. Pavyzdžiui, sala yra uždara ekosistema, todėl moksliniai tyrimai galėtų būti sutelkti į tvarių ekomodelių ieškojimą. Galbūt mes e, galėtume tos salos ekosistemą panaudoti tam, kad e, e, sukurtume naujoviškų tos salos panaudojimo būdų. Problema ta, kad dažnai tose regionuose nėra gerų savų mokslinio tyrimo galimybių, ypač į specifinės rytis specifinėse srityse. E, labai ženkliai skiriasi svarbiausi, didžiausi, turtingiausi regionai, kurie turi galimybės investuoti į regioninius mokslus tyrimus ir technologijas, ir tų regionų, kurie yra tiesiog e, susitelkia į savo vietos problemas ir e, nepakeičia senųjų technologijų. Pavyzdžiui, mes vis dar matome kad e, yra naudojamas senas atliekų perdirbimo e, metodas. Čia mes galėtume panaudoti naujoviškas, inovatoriškas technologijas. Kas galėtų atlikti mokslinius tyrimus regionų lygių, pavyzdžiui, vienoje ar kitoje saloje? E, gali būti, kad atsiras bendrovė, kuri pasiūlys e, naują atliekų perdirbimo modelį. Neretai regionų politika ir sanglaudos fondas finansuoja projektus, kurie labai brangiai kainuoja, bet neduoda jokių rezultatų, nes jie netenkina to salos ar to regiono specifinių poreikių. E, o kiti sprendimai galėtų būti labiau pritaikyti prie tos salos poreikio ir galbūt jie atneštų žymiai daugiau naudos. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip tiems regionams padėti, nes kai kurie jų labai ženkliai atsilieka nuo labai gerai valdomų, organizuotų mokslinio tyrimų ir inovacijų požiūrių regionų. Ir pagalvokime pirmiausia, kaip e, išspręsti personalo mažėjimo problemas. Kai kuriuose regionuose nėra pakankamai darbuotojų, nėra personalo, kuris galėtų suplanuoti e, kitą programinį laikotarpį. Nepakanka darbuotojų konsultacijoms organizuoti, kad būtų įvertinamos naujos ir senos idėjos. Ir todėl neretai yra tiesiog nukopijuojamos senos idėjos, nieko nepakeičiant jų. Ir tie patys dalykai yra siūlomi naujiems programiniams laikotarpiams. Tie regionai kartais neturi net galimybių įvertinti naujų regionų politikos metodų, už kuriuos mes balsuojame. Aš pats esu regionų konsultantas, aš žinau, kaip viskas veikia praktiškai. Seni projektai, kurie nebuvo patvirtinti per pirmąją etapą, yra perkeliami į kitą programinį laikotarpį. Taigi projektai, kurie buvo sukurti prieš 20 metų, yra siūlomi e, įgyvendinti per kitą programinį laikotarpį. Tai jokių būdų neužtikrina idėjų pažangos. Tai yra labai rimta problema. Kita svarbi problema - institucijos. Institucijų problema. Reikia įtikinti valstybės narės, kad būtina decentralizuoti mokslinius tyrimus. Bet kas gali savo leisti finansuoti tokio pobūdžio mokslinius tyrimus? Kas? Koks mokslinio tyrimų centras E, galėtų išgyventi be Europos finansavimo. E, didžiausi, turtingiausi regionai, didėjai miestai daugiausia gauna tokios naudos, o mažiukai regionai, smulkus mokslinių tyrimų centrai neturi reikiamų finansų, reikiamo finansavimo. Dar vieną pateiksiu pavyzdį. E, ekologinis ūkininkavimas. Mokslinius tyrimus atliekantis universitetas – daugiausia galvoja apie stambiuosius žemės ūkio regionus. O kaip bus su mažais e, žemės ūkį kultivuojančiais regionais? Mes turėtume e, galvoti apie tų mažų regionų specializaciją, bet jie reikia, kad kažkas padėtų tiems regionams, kad kažkas tuo pasirūpintų. Mes esame sukaupę nemažai patirties E, vadovaujamės e, tradicinę išmintimi, žmonių kompetenciją, patirtimi sukauptoje srityje, bet mokslinių tyrimų nėra atliekama. Todėl iškyra grėsmė, kad mes e, tiesiog kopijuosime skirtingus projektus ir bandysime juos pritaikyti iš naujo, nepakeisdami senų atgyvenusių idėjų. Todėl aš norėčiau, kad kartu su universitetais ir su pilietinė visuomenė uh, mes rastume būdų išjudinti kitus e, inovatoriškumo veiksnius. Pavyzdžiui, jaunimas turėtų būti labiau įtrauktas. Studijuojantis jaunimas baigia mokslus ir tampa bedarbiais. Turėtume juos skatinti Galbūt jie galėtų pradėti dirbti mokslinio tyrimų institucijose, nes neretai tai yra žmonės turintys reikiamą kompetenciją, turintys didelį potencialą. Taigi pagal mokslinio tyrimų programą mes turėtume pagalvoti, kaip išnaudoti tokį žinių šaltinį. Novatoriškų idėjų, kurių, kurias puoselėja jaunimas e, gausa. Tai yra labai svarbu ir ekonominė prasme, ir socialinė prasme nes tai mes kalbėjom apie elektroninę sveikatą. Jaunimas e, puikiai susipažinė su naujomis technologijomis, e, neretai turi e, ir medicinos žinių, bet jie negali pakankamai išnaudoti tų galimybių. Todėl turime rasti finansavimo priemonių, kurios leistų uh, užtikrinti vadinamąją regionų specializaciją. Be abejo, tuo tikslu nereikia sutelkti dėmesio tik tai į tokį kriterijų kaip BVP vienam gyventojui. Tas kriterijus nėra pats geriausias. Taigi, būtų įdomu pas mus pasikviesti dviejų stambiausių regionų atstovų. Turiu galvoje regionus, kurie daug dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir naujovėms. Taip pat reikėtų pasikviesti ir poros mažiausių regionų, kurie neturi galimybių e, vykdyti mokslinius tyrimus atstovų ir dėl to tie regionai dabar atsilieka. Taip mes gautume sistemingesnės informacijos apie regionus ir ten vykdomus mokslinius tyrimus. Mes matome, kad daugelis regionų yra prastai informuoti apie Europos mastu egzistuojančias finansavimo priemonės. Reikėtų pasiūlyti komisijos nariui, kad būtų suorganizuota susitikimas su skirtingų regionų atstovais ir tada galėtume įvertinti, kad skirtingose regionuose yra labai skirtingos mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo galimybės. E, mes turėtume turbūt užmėgsti glaudesnį ryšį šio požiūriu su, pavyzdžiui, užimtumo komitetu, taip pat aplinkos apsaugos komitetu ir įtre komitetu. Ir kartu suorganizuoti e, ar kartu sukurti tokią darnę politiką visose tose sritise. Aš žinau, kad uh, Kai pradėsime sistemingiau dirbti, atsiras ir naujų idėjų. Tai yra labai svarbu. Pirmiau, svarbiausia visų pirma yra iškelti naujų idėjų ir padėti visiems e, atsiliekantiems regionams. Vis dažniau mes konstatuojame, kad kai kuriuose regionuose yra daroma pažanga, o kiti regionai e, vėluoja. Ir tai kelia nemažą nerimą. Thank you, Nikos. Ačiū, Nikos. Nežinau, ar turime komisijos atstovų, ar kad jie ratel. Prašom, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad iškėlėte pažangiausios specializacijos strategijos klausimą rengdami pranešimą. Malonu matyti, kad po tos paramos, kurios susilaukime parlamente dėl pasiūlymo, dėl reglamentų, dėl iš ankstinių sąlygų ir kad ir toliau ši tema keliama darybose per trišalius susitikimus. Ir pagaliau rengiamas pranešimas. Klausimas buvo keliamas apie savalaikiškumą šio pranešimo. Aš asmeniškai manau, kad Būtų neblogai buvę, jeigu būtų, e, jis būtų buvęs rengiamas anksčiau, bet aišku, tai nėra dar per vėlų, nes šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje ši strategija nebus pasibaigusi, iš esmės prasidės, nes mes tikimės, kad tai nėra vien tik tai oficialus langelio užpildymas. Iš tikrųjų, tai yra strategijos įgyvendinimo pradžia vietose, siekiant bendradrauti su regionais, su valstybėmis narėmis, kad būtų pasiekta daugiau sinergijos, panaudojant kur kas mažesnius viešosius biudžetus. Manau, kad išspausti paskutinį lašą siekiant efektyvumo ir sinergijos šiame kontekste ir sutelkti pažangui kūrybišką potencialą visoje Europoje, yra tas iššūkis, kurio susidurėme. Ir regioninės politikos kontekste, e, kurį, jeigu leisite pakritikuoti ir šiek tiek, yra dažnai e, sustelkęs į save, susitelkę į savo teritoriją, savo veiksmų programas ir į ten, kur panaudojami kiekvieno regiono pinigai. Taigi toks požiūrio praplėtimas, panaudojant e, nuojaviškas sistemas, yra sveikintinas. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Aišku, aš neturiu visų atsakymų į tinkamus klausimus, kurie buvo iškelti, tačiau norėčiau pakalbėti apie keletą iš jų. Paskutinis e, parlamento narys kalbėjęs labai teisingai klausė, ar iš tikrųjų tai yra tinkama visiems regionams, ar tik tai pažangiausių regionų klubui, kurie ir taip jau turi visko, ko reikia pažangai. Pažangiausios specializacijos strategijos koncepcijos tikslas būtent atverti duris tiems regionams, kurie šiuo metu nėra pažangus arba, sakyčiau, nepanaudoja pažangos potencialą iki galo ar geriausiai. Nes, kaip sakėte, čia klausimas ne tik apie technologinės naujoves, Tai yra kalba apie kūrybiškus būdus, kaip suderinti, kad ir neigiamas e, situacijas e, ir rasti naujų idėjų, kaip išbristi iš neigiamos situacijos. Kaip žinote, struktūriniai fondai daugiausia skiriami neišsivyščiusiams regionams, taigi mes tikinės, kad tos naujos kūrybiškos idėjos gali būti sustiprintos būtent to finansinių pamatų. Toliau buvo klausimas dėl duomenų prieinamumo problemų, kuriant sinergijas tarp Horizontas 2020 ir struktūrinių fondų dėl problemų rengiant po strategijas. Aišku, tai nėra lengva. Mes puikiai tai suprantame. Ir čia buvo pastebėta, kad toli gražu ne visi 200 ir daugiau regionų domisi dalyvavimu pažangios specializacijos platforma, kuri parengta Sevilijoje, kad padėtų valstybėms ir regionams. Aišku, tai yra savanoriška veikla, jie yra atvira visiems ir mes negalime priversti valstybių narių tai, dalyvauti, tačiau įdomu pastebėti, kad iš tikrųjų yra daug įvairiausių regionų, kurie labai yra suinteresuoti panaudoti šį politikos kūrimo principą. Gerai yra tai, kad jau dabar 140 regionų, kurie dalyvauja platformoje ir valstybių narių, e, nes devynios valstybės narės nacionalinių lygmenių prisijungia prie, prie platformos. Aišku, tai nelengva, e, padaryti kalnuotoms vietovėms, šaloms, kitiems e, menkai apsirūpinamsiams regionams. Tačiau platforma apjungianti įvairius regionus galbūt atveria galimybės susitikti su kitais, aptarti vystimas ir kaip konkrečiai spręsti konkrečias problemas aptarti. Taip pat e, yra galimybė e, pasiūlyti ekspertus Iki šiol mes darome 20 sutarčių su ekspertais. Jie padeda 70 regionų 18 valstybių narių panaudoti e, pažangiausios specializacijos idėją. Na ir baigdama, pasakyčiau, kad aš visiškai pritariu idėją, jog Reikia, kad skirtingi generaliniai direktoratai, e, skirtingi Europos parlamento komitetai, pavyzdžiui, aplinkos, e, užimtumo, pramonės e, komitetai dalyvautų šio klausimo sprendime, tai yra įvairia sektorinė problema ir reikėtų, kad įvairūs, įvairius ryčių atstovai dirbtų šioje srityje. Labai ačiū už tokį pasiūlymą. Labai Ačiū, kad pateikėte naujausias duomenės apie platformą. Nematau, kad dar kas norėtų kalbėti Lambertas. Aš pamenu, kad bus sutikimas su nacionalinių parlamentų atstovais, nacionalinių parlamentų nariais kažkur metų pabaigoje, lapkričio mėnesį. Ar nebūtų surprizas pateikti jiems tokią informacijos? Galbūt panas Winkleris tai galėtų padaryti nes aš susitikau su kartu su ponu Marinesku iš mūsų frakcijos e, Rumunų, e, su žmonėmis iš e, Rumunijos regionų ir jie, jie klausėsi labiausiai nustebę, apie ką iš čia kalbame. Su mumis niekas nesikultavo, mes nieko nežinome apie tai. Taigi informacijos prasme Negalime kaltinti regionų, kad jie nėra informuoti. Galbūt netgi nacionalių parlamentų nariai nieko nežino apie tai. Ar nereikėtų jų apkrikštyti visų pirma šioje srityje? Iš tiesų, Lambertai, mes esame sutarę dėl to sustikimo bendros temos, tai yra naujo laikotarpio iššūkiai. Ir dar galvojame apie potėmės tam sustikimui ir galėsime pagalvoti apie tavo pasiūlymą taip pat. Hermanai, prieš sutikdama tavo vėl žodį, aš norėčiau pasakyti, kad galėtume pasvarsyti, kaip paspartinti visą procesą, nes, kaip suprantu, tavo pranešimas jau pasistumėjęs galėtinai į priekį. Reikėtų aptarti su sekretoritu, koks galėtų būti grafiko rengimo grafikas, galbūt būtų galima viską pasvertinti. Ar norėtumėt dar pasisakyti? Ačiū. Aš pabandysiu trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti, dėko, padėkoti kolegoms už išsakytas mintis. Taip pat padėkoti komisijai. Iš tiesų yra atvirų klausimų. Vienas dalykas yra aiškus, kad atsakyti jos visus galime tik tai kartu, nes atsakymui dar kol kas nebūtinai yra prieinami. Vienas kolega sakė, kad regionams reikia skubiai paramos ir patarimų platforma yra, tačiau Tai nėra vienintelis kelias. Mes turbūt visi kartu su, turime jiems padėti. E, ir ponas e, Vanistarojus labai teikliai pasisakė, ar iš tikrųjų negalėtume padirbėti su valstybėmis narėmis, ar dar turime laiko tam. Na, šiek tiek laiko trūksta, tačiau galbūt galime tai padaryti, jeigu aiškiai regionams pasakytume, kad jie turėtų vykdyti savo strategijas nukreiptas į ateitį. Be stebėsnos sistemos mums reikia, mums reikia ir peržiūros sistemos, stebės, kuri galėtų užtikrinti pažangą ir stebėtų, kas vyksta regionuose. Jeigu tai padarytume visi kartu, tai būtų gerai. Dar kartą ačiū Jums už visus pasiūlymus. Labai ačiū. Šiandien nereikia priminėti jokių sprendimų, tai yra tik tai darbo dokumento svarstymas, toliau kitą kartą ir svarstysime patį pranešimą ir pažiūrėsime, ar galima jo rengimą paspartinti ar ne. Na, dabar diskusiją šio klausimu baigėme. Dabar man reikia tik koordinatorių, nes pradėsime koordinatorių posėdį. Atrodo, kad visi dingo, galbūt patarėjai, padėjėjai galėtų juos surasti. Aš iškvieščiau policiją, aišku, tačiau Konstantas atrodo jau sugrįžo. Labai ačiū ir susiksime rytoj iš ryto 9 val.